Bene, buongiorno a tutti, eh, scusate. Labadiena visiems, atsiprašau, kad e, šiek tiek pavėlavome. Turime dabar pasivyti praleistą laiką. Ir norėčiau Dabar šiek tiek tylos, todėl kad turiu pateikti kai kurios informacijos. Norėčiau, kad visi kolegos susėstų į vietas ir tuomet pradėsime. Pagal 192 straipsnio antrą dalį darbo tvarkos taisyklių koordinatoriai turi teisę priimti e, sprendimus dėl pranešimų ir nuomonių ir taip pat dėl e, procedūrų, kurios turi būti taikomas, e, e taikomas komitetuose pirmininkas Buzek pritarus e, parlamento biurui nusprendė Sakarovo tinklo konferenciją surenkti. Tai yra tinklas, į kurį eina e, visi asmenys gavę Sakarovo premiją. Tai ta konferencija nagrinės e, įvairias žmogaus teisių gynimo temas Konferencija vyks 23 lapkričio dieną nuo 11 valandos ir todėl turėjome pakeisti mūsų komiteto da, e, sustikimo laiką, nes tą pačią dieną buvo numatyta. Tad 22 dieną iš ryto dabar vyks mūsų posėdis ir iš ryto ir po pietų, kaip kad ir buvome e, numatę. Ir 23 e, lapkričio dieną baigsis tas posėdis iki E, iki pusės vienuolikos. Jokios abejonės, kviečiu visus aktyviai dalyvauti toje konferencijoje, kurios programa bus gana greitai išplatinta. Na, o dabar periname prie elektroninio balsavimo. Norėčiau paprašyti jūsų parengti balsavimo korteles. Keletas sekundžių pertrauka, kad pasirinktumėte balsavimui. Bene, allora possiamo cominciare. Kągi galime pradėti pirmąją balsavimo dalį ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eiga. Ketvirtasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Jisai yra dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmesta. Tačiau pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Antroji dalis yra ta dalis, kurioje balsuojame dėl termino conditional. Pradedame elektroninį balsavimą dėl antrosios dalies. Dėl termino conditional. Baigiame balsuoti. 5. 24 prieš, 30 už priimta. Dabar 25 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 27, 26 ir 28. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 29. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 30. Kas už? prieš neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 30-ojo. Pradedame. Chiusa la votazione. Baigiame. 29 prieš, 25 už atmesta. 31 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar žodinis pirmasis pakeitimas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinsime elektroniškai balsuodami. Norėčiau, kad aiškiai keltumėte rankas, kuomet keliat. Baigiam elektroninį balsavimą. 34 už, 19 prieš, Dėlė balsų dauguma patvirtintas. 42 ir 3. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 44. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl 44 elektroniškai. Baigiame balsuoti. 25 prieš, 31 už, priimta. 46 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad priimta. 48 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 49 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 50. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku dėl 50. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 28. Prieš 28 už. Iš tikrųjų neaišku. 29? Ne. Prašom. Dėkoju už šį e, patikslinimą. Tad priimtas. 51, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmestas. 52, kas už. Tada grįžtam prie 51, jeigu neaišku. Pradedame elektroninį balsavimą. Ir dar kartą matome, kad e, Janakė laimė. 52, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. 53, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. 54, kas už. Prieš, susilaiko. Neaišku, kaip su 54 pasitikrinkime elektroninį būdų. Keturi kolegos dar nebalsavo. Jie išsiblaškė. Dar vieno trūksta. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. 29 už, 28 prieš. Priimta. Aštuntas kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. 62 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 63. Dėl 62 pasitikrinsime. Taip, gerai, pradedame. Dėl 62. Baigiame balsuoti. 28 prieš, 29 už ir dviejų balsų persvara priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 64. Ne, 65. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 67. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 68 kas už, prieš, susilaiko neaišku dėl 68 pasitikrinsime elektroniniu būdu. Visi baigė balsuoti, 29 prieš, 28 už, tačiau prie jų reikia pridėti dar balsą, taigi 29 ir 29 tuomet atmesta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 71 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 72. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 78, kas už, prieš, neaišku. Pradedame elektroninį balsavimą dėl 78. Baigiame. 29 už, 30 prieš, atmesta. 79. Kas už, prieš, laiko priimta. 12 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 83. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 86 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 95 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Turime taip pat žodinį pakeitimą dėl 96 pakeitimo. Ar aš perskaitysiu, ar kas nors norėtų jį pristatyti? Prašom autoriaus. Uh, Aš turiu naują pakeitimą dėl to, kad pastaruoju metu gavome palankių žinių apie galimybę pasirašyti sutartį su Turkmenistanu ir Azerbaidžianu dėl E Dėl dujotekio, o tai labai svarbu užsitikrinti ES energetinį saugumą ir reikėtų pabrėžti, kad ES turėtų pasistengti, kad tas projektas būtų įgyvendintas ir ES komisija turėtų pasirinkimą sutartį. Man atrodo, kad tai yra uh, nekeičiantis pakeitimas, o tik tai papildantis. Tačiau pranešėjos nuomonės išklausysime. Žaliųjų frakcija nepalankiai žiūri į šį žodinį pakeitimą. Pirmininkas, tuomet turėtume nebalsuoti už jį, neįtraukti balsavimo sąrašą. Toliau 97 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 96 pakeitimas be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko primta. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 98. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 99. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Šimtasis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Šimtasis. Pir, šimtas pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Šimtas antrasis. Kas, du, kas už? Prieš susilaiko priimta, 103 kas už, prieš susilaiko atmesta, 104 kas už, prieš susilaiko atmesta, 105 kas už, prieš. Man atrodo, kad atmesta, tačiau nesu tikras, todėl balsuosime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 29 prieš 30 už. Priimta. 106 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 107 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 109 kas už. Prieš. Neaišku pasitikrinsime elektroniniu būdu balsuodami dėl 109. Baigiame. Dvidešimt devyni, dvidešimt devyni lygiai, tad reiškia nepriimta. 110 ir 111 identiški, kas už jų. Prieš, susilaiko priimta. 112, kas už. Prieš, susilaiko priimta. 113, kas už. Prieš, susilaiko priimta. 114, kas už. Prieš, susilaiko priimta. 116 kas už, prieš susilaiko priimta. 117 kas už, prieš susilaiko atmesta. 118 kas už, prieš neaišku. Pradedame elektroninį balsavimą dėl 118. Baigiame. 29 prieš 34 už priimta. 16 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 122 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 124. Kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už?

susilaiko priimta. 128 už, prieš, susilaiko atmesta. 129 už, prieš, susilaiko priimta. Yra žodinis pakeitimas, kurį e, pakomentuos pranešėjai. Prašau. Leninski. Atsiprašau, maniau, kad jūs esat pranešė. Ačiū pirmininkė. Siūlau tokį pakeitimą, kad e, tam tikrų valstybių atžvilgių būtų parašytas sąrašas tų valstybių Eh, Kad būtų pateikta analizė apie kiekvieną valstybę. Pateiktas patikslinimas, ar kas nors prieštarauja? Niekas neprieštarauja, puiku. Tuomet balsuojame dėl jo su šito patikslinimu. Kas už žodinį pakeitimą? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu. kartu su žodiniu pakeitimu. Tad, todėl, kad buvo nuspręsta įtraukti į balsavimą sąrašą žodinį pakeitimą. Tad balsuojam kartu su žodiniu pakeitimu. Baigiame balsavimą. Taip, dar baigiame balsuoti. 50 už 9 prieš priimta, dėlė balsų dauguma 132. 132. Kas už? Prieš? Pasilaiko? Neaišku. Dėl 132 balsuojame elektroniškai. Man labai gaila, tačiau kai kurie iš jūsų ne, nekelia rankų ir būna neaišku. Tai 29, 27 dviejų balsų persvara priimta. 133. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 135. Už? Prieš susilaiko atmesta. 136. Už? Prieš susilaiko priimta. 137. Už? Prieš susilaiko priimta. 138 ir 139. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 140. Kas už? Ar norite pasitikrinti dėl 138 ir 139? Jie yra identiški. Pradedame elektroninį balsavimą dėl šitų pakeitimų. Baigiame. Vienas kolega nebalsavo, 29 už, 28 prieš. Ir vienas nebalsavo. Ir vienas susilaikė. Priimta. 140. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 142. Už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 141. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 141. Baigiame. 29 už, 29 prieš. Ir vienas susilaiko. Taigi, atmesta. 142, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 143. Balsuosime atskirai už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmesta. 146. Už, prieš, susilaiko, priimta. 147. Už, prieš, susilaiko, priimta. 140, 150. Už, prieš, susilaiko, priimta. 154. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 155. Kas už? Prieš. Silaiko. Atmesta. 155. Sako pirmininkas. Baigiame, e, pradame elektroninį balsavimą. Pasitikrindami dėl šio pakeitimo. Baigiame. Vienas kolega nebalsavo, 29 ir 29. Taigi atmesta. 156. Kas už? Prieš? Galėtų būti tokia pat balsų dauguma, tačiau pabandykime pasitikrinti elektroniškai dėl 156. Šiandien duodat man daug darbo, nes pasiskirstė būnate lygiai balsuodami. Tris dar nebalsavo parlamento nariai, nors turi dabar kortelės, nenori balsuoti. Ką padarysi? Baigiame balsuoti. 27 prieš, 30 už, 156 patvirtintas, 157 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 158, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. 159, kas už, prieš, susilaiko priimta. 160, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 161, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 162, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 163. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 165. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 168. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 169. Pasitikrinsime dėl 168 balsuodami elektroniniu būdu. Pradedame. Dabar tik tai vienas senato narys nebalsavo. 29 už 26 prieš, 2 susilaiko primta. 170 kas už, susilaiko, prieš susilaiko, neaišku. Šim, dėl 170 balsuosime elektroniškai. Baigiame. 26-29. Trijų balsų persvara priimta. 171, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 172, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 174. Norite pasitikrinti dėl 172? Puiku, pradedame elektroninį balsavimą. Baigiame balsuoti. 37 už 22 prieš priimta. 174 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 170. Kelkite rankas. Užtat 174. Pradedame elektroninį balsavimą. Kelkite rankas, kad aiškiai matytųsi, nes kitaip prarandam daug laiko. Baigiame balsuoti dėl 174. 26 prieš 32 už priimta. 175. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 175. -ojo. Baigiame balsavimą. 32 prieš 27 už atmestą. 176-177 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko priimta. 180 ir 181, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 182, už, prieš, susilaiko priimta. 183 ir 4, norite pastikrinti dėl 182, gerai, pradedame elektroninį balsavimą. Trys kolegos nebalsuoja. Nesvarbu, baigiame balsavimą. 29 už 25 prieš priimta. 183 ir 84. Identiški, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Elektroninis balsavimas dėl šių pakeitimų. 183 ir 4 ir 85. Baigiame. 24 prieš 35 už priimta. 187. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 188. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 189. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 190. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 191. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 192 kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko neaišku. Elektroninis balsavimas. Pradedame dėl penktojo. Baigiame. 25 prieš, 34 už priimta. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Dabar 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 18 pakeitimo. Baigiame elektroninį balsavimą. 29 prieš, 28 už. Atmesta. Inta 2. Nuomonė. Kas už? prieš, susilaiko, neaišku. Dėl INTA 2 elektroninis balsavimas, sprendame. Baigiame. 24 prieš 35 už priimta. Inta 3. Kas už? Prieš. Silaiko. Atmesta. Inta 9. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Inta 12, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Inta 22, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dėvė 1, kas už, prieš, susilaiko atrodo, kad priimta. Dėvė 2, kas už, prieš, susilaiko priimta. 93 už, prieš, susilaiko, priimta. 95, norite pastikrinti elektroniniu būdu dėl 93. Pradedame. Baigiame elektroninį balsavimą dėl 93. 24 prieš, 34 už, priimta. 95 už, prieš, susilaiko, neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 95. balsuoti. Trisdešimt penki už, dvidešimt trys prieš priimta. Dėl šeštojo nebalsuosime, todėl kad e, jau balsavome dėl penktojo. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 98. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 90. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 9.11. Priimta. 9.12. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad priimta. Bet pasitikrinkime elektroniškai balsuodami. iškylo techninių problemų dėl balsavimo technikos, turime padaryti keletos e, minučių pertrauką. Galim bandyti balsuoti e, keldami ranką per tą laiką. Per tą laiką, kol sutaisys įranga, dėl 9.12 balsuojame, keldami ranką. Kas už? Kas prieš? 25 buvo už. Kas prieš? kas susilaiko. Keturi susilaiko. Tad atrodo, jog 27, 25 ir 4 susilaiko, bet galbūt netiksliai e, suskaičiavom. Jeigu norite, kad pastikrintume elektroniką, elektroniškai. Tai galime tai padaryti, jeigu ne, galime tęsti toliau. Tęsiam toliau, puiku. 9.14. Kas už? Prieš? Priimta šį kartą. 9.15. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 9.17. Ne. Sako pirmininkas. Galėtume balsuoti elektroniškai. 9.17 dabar už visą pa pakeistą rezoliuciją. Kad neprarastume veltui laiko, e, baigiamai balsavimą e, atliksime elektroniškai dėl rezoliucijos. O e, dabar Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Prieš susilaiko, neaišku. Dabar įranga jau veikia, galime pasitikrinti elektroniškai dėl dešimtojo pakeitimo. Pradedame. Dėl dešimtojo. 60 kortelių yra dabar naudojamos, 24 prieš 35 už priimta. 11 kas už, prieš, susilaiko, Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Gerai. Dėl 11 pasitikrinsime, sako pirmininkas. Pradedame. Elektroninį balsavimą. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 16. Kas. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 18. 17. Norite patikrinti? 16 turėtų būti atmestas, mano nuomonė. Ma, 17 non... Taip. Taigi, 17. Dėl 16 mes nebalsavome. Dėl 16 nebalsavome, nes jis jau yra įtrauktas į pirmąją, pirmąjį kompromisą. Todėl perėjome prie 17, kuris buvo atmestas. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 21. Kas už? Kontro... Patikrinkime elektroniškai 20 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 35 prieš 23. Priimta, atsiprašau, bet nemačiau pakeltų rankų. Tai irgi, taip, taip, taip ir turėjo būti. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Tada perėmė prie trečio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, penktasis, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, dėl penktojo pakeitimo pradedame elektroninį balsavimą. Vienas kolega nebalsavo, balsavimą baigėme. 31 už, 28 prieš. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Vienas balsai, kolega nebalsuoja. Taigi dabar buvo nubalsuota už, o dabar balsuosime dėl rezoliucijos, dėl ES Centrinės Azijos strategijos. Taigi, balsuojame dėl tos rezoliucijos, apie kurią kalbėjome prieš tai. Balsuojame elektroniškai. 59 balsuojantis. Dabar. Taigi, balsavo 53, 49 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Na, dabar porą minučių pertraukos, kas norite, jeigu išeina, o dabar paskui tęsime mūsų posėdį. Ačiū. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Tęsti posėdį toliau. Prašyčiau kolegų susėsti į savo vietas, nes turime dar šeštąjį darbo tvarkės punktą dėl ES finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolės. Nuomonės referentė Jattemaki 24 pakeitimus pateikė kolegos ši nuomonė dėl es finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolės jau e, svarstė biudžeto komitetas. Aš norėčiau iš karto suteikti žodį pranešėjai, kad jinai pateiktų savo poziciją dėl pakeitimų. Kolegė Jatinmaki, prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Tarptautinė bendruomenė nuo 2001 metų yra atstovaujama Afganistane, milijardai dolerių yra paskirta šiai šaliai, tačiau rezultatų tarsi ir nesimatoma. Saugumo situacija yra žinoma viena iš priežasčių, kodėl yra bandoma teikti šią pagalbą. Aš turiu pripažinti, kad pagal tam tikrus rodiklius nesimato jokios ryškios pažangos. Afganistanui teikiama parama ne visada pasiekia jos gavėjus, tai yra Afganistano visuomenė ir gyventojus. Dažnai Afganistanas yra kritikuojamas dėl korupcijos ir tai daroma ne be pagrindo, tačiau mes turime pripažinti, kad ir mes nesame tokie jau be nuodėmės. Tarptautinė visuomenė turėtų, bendruomenė turėtų stengtis išvengti tų tarpininkų paslaugų ir papildomų išlaidų labai svarbu iš įvertinti tos pagalbos kaštus ir rezultatus. Tačiau kol kas mes neturime patikimų duomenų. Jų trūkimas, trūkumas būtent sumažina mūsų pagalbos veiksmingumą ir neužtikrina pakankamo skaidrumo. Labai svarbu, kad komisija reikalautų atitinkamos informacijos ir informacijos laikus apie tai, kaip yra naudojama fondų e, teikiama parama. Šita informacija turėtų būti tik toms struktūroms, kurios gali būti vertinamos kaip skaidrios ir galinčios uh, paskirstyti ir naudoti lėšas. Todėl labai svarbu stiprinti administracinius gebėjimus šalyje. Įvairių frakcijų kolegos pateikė 24 pakeitimus. Labai džiugu, kad dauguma šiuo pasiūlymu yra siūlyma stiprinti kovą su korupcija ir gerinti šios pagalbos veiksmingumą. Aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų siūlymų su šešėliniais panešėjais kolega Arlaki ir of... Įsek dėl to, kad būtų didinama atskaitomybė ir skaidrumas, kad būtų gerinamas regioninis bendradarbiavimas ir kad būtų mažinama opiumo gamyba, tai yra auginimas. Aš norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą ir tikiuosi, žinoma, jūsų palankaus vertinimo ir pritarimo pakeitimams. L'onorevole Arlacchi. Žodis Arlacchi. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu, kad šita nuomonė atspindi tą įvykių raidą Afganistane, taip pat atspindi situaciją susijusią su teikiama parama. Aš pritariu, kad šitame dokumente atsispindi įvairių frakcijų nuomonė, tačiau kalbant apie šios Afganistanų skiriamos paramos vertinimo, turėčiau pasakyti, kad aš pritariu tai nuomonė, kuri buvo išreikšta prieš vienerius metus šiame parlamente. Šiame nuomonėje pabrėžiamas faktas, kad išlieka didžiulė korupcijos pro, pro, problema, kai yra teikiama Afganistanui ES parama, yra išleidžiama labai didžiulis lėšų kiekis ir teikiama tarptautinės bendruomenės parama, tačiau čia yra labai daug nesklandumų. Be to, parlamentas prieimė prieš vienerius metus nuomonę, kuri šiek tiek prieštarauja dabar reiškiamai nuomoniai, kadangi nebuvo prašoma iš tarybos ir komisijos jokios atskaitomybės. Aš tikiuosi, kad parlamentas artimiausių metų pasinaudos tą progą ir pakvies diskusijai e, atitinkamas e, institucijas, taip pat ir atstovybės Afganistane atstovus. Labai svarbu užtikrinti saugumą šioje srityje. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kolega Lisė, ačiū pirmininkė. Visi suprantame šioje salėje, kad Afganistanui teikiama pagalba yra labai svarbi. Tai yra mūsų institucijų pagalba, trečiųjų šalių pagalba ir atskirų valstybių narių pagalba. Tai yra tas procesas, kuris nenutruks, nenutruks artimiausiais metais, nes situacija Afganistane to reikalauja. Tarptautinė bendruomenė prisėmė atsakomybę už tai, kas bus Afganistane ateityje, prisėmė atsakomybę už šios šalies ateitį. Taigi galiu tik tai pakartoti tai, ką kalbėjo prieš mane kalbėję parlamentarai. Nuomonė tikrai gera. Norėčiau padėkoti ir poniai Jėdemakį už bendradarbiavimą pirmo, šito, pirmoji diskusijų stadijoje. Mūsų frakcija mano, kad pataisos, pateiktos pataisos yra bendros pataisos ir jos rodo, kad mūsų pozicijos yra panašios. Noriu iš savo pusės pabrėžti 14-osios pataisos reikšmę. Čia kalbama apie finansinę pagalbą, ES ir ES narių pagalbą, kurią reikia kuo geriau koordinuoti su trečiųjų šalių pagalba, su jungtinėmis tautomis ir kitomis šalimis, kitų teikiančiomis pagalbą, tam, kad nesidubliuotų funkcijos, nesidubliuotų lėšos ir kad pinigai būtų išleidžiami kuo efektyviau. Grazie. Onorevole Lisek, non ci sono altri interventi. Dėkojame, pana Lisek, kadangi daugiau pasisakančių nėra. Atsiprašau, ne, nepapastebėjau jūsų, prašau, kolega. Kolega Lösing. Taip, aš žinau, kad manęs nepastebi šiame komitete, tačiau džiaugiuosi, kad šį kartą dar pavyko ištaisyti klaidą. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš norėčiau priminti, kad mano frakcija ir aš iš pat pradžių buvome nusiteikę prieš karą Afganistane ir šiame komitete jau ne vieną kartą apie tai esu kalbėjusi. Baisu, kad karas Afganistane buvo susijęs su daugybė žmogaus teisų pažeidimų ir kad jis buvo grindžiamas kova su terorizmu ir kova su žmogaus teisų pažeidimais, tačiau nei vienas, nei kitas dalykas iš tikrųjų nenutrūko. Na, o ši nuomonė ir šis projektas yra tikrai neblogas, labai ačiū už jį, bet aš įtiekiau keletą pakeitimų. Tie pakeitimai pabrėžia mūsų reikalavimus naudoti ES lėšas tik tai poreik, civiliniams poreikiams ir kad jie nebūtų naudojami nei karinio, nei policijos aparato stiprinimui. Kodėl aš miniu policiją? Aš norėčiau prisijungti prie ponios Jėtemeki pozicijos. Reikia suvokti, su kokiu režimu mes čia turime reikalo. Mes suteikėme režimui represinės uh, priemonės ir režimas jas naudoja prieš savo žmonės. Euro, Afganistano piliečiai labiausiai ir bijo savo pačių vyriausybės. Ačiū. Dėkojame kolegiai Liozing, daugiau pasisakančių nėra. Taigi dabar suteiksime žodį pranešėjai už paskutinį, kad pasakytų savo pastabas, jeigu ji nenori, tai tada pasakysiu, kad mes galime teikti pakeitimus iki. Iki rugsėjo 29 dienos. Taigi, kol kas tiek, o dabar baigiame iki rytojus. Rytoj susitiksime iš ryto uždarame posėdėje. Ačiū.